savo fizinę būklę pagerinti, lakstydami iš vieno posėdžio į kitą. Taigi dabar 15, 16 ir 17 klausimai dėl mūsų tarpusavio santykių su Čile bendroji diskusija. Pranešėja yra Imakulada Rodrygės ir dabar suteiksiu jai žodį. Quiero agradecer la. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Čilės ambasadai bei komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atstovai, vams, kurie padėjo man mano darbe. Netrukus e, gausime du susitarimus su Čilė, kurie bus nukreipti į parlamentą tvirtinimui. E, pirmiausia, pasiūlymas dėl prekybos biolo ekologiškais produktais. Ir kitas susitarimas su Kroatija. Pirmiausia, dėl ekologinių produktų. Manau, kad reikia modernizuoti susitarimą su, su Čilė. Pirmiausia, noriu priminti, kad dėl ekologinių produktų Žemės ūkio taryba ir komisija gavo įgaliojimus palengvinti prekybai ekologiniais produktais. Darybos su Čilė pasibaigė praeitą savaitę mm, ir komisaras ir Čilės ministerijos atstovai pasirašė susitarimą dėl prekybos. Mm, dokumento tekstas yra internete. Mm, dokumentas buvo kropštaus komisijos darbo rezultatas. Kodėlgi? Pirmiausia, Čilė pripažins visus ES išduotus ekologinius sertifikatus, o ES pripažins kai kuriuos Čilėje išduotus sertifikatus, patikrinus, kad atitinka ekologinių produktų ženklinimų taikomi kriterijai ir atitinkama kokybė. Tačiau ES pripažįsta ne visus Čilės ekologinių produktų ir pašarų sertifikatus. Taigi nebus abipusiškumo. Čilė pripažins visus ES sertifikatus, tačiau ES nepripažins visų sertifikatų. Taip taikoma ir akvakultūros produktams. Tam, kad būtų sertifikuota kaip ekologiški čilės gaminiai, negali turėti ingredientų, kurie yra trečiųjų šalių kilmės ingredientai ir kurių ES nepripažįsta. Taigi, bus galima keisti taip pat ir gaminių sąrašą pridedama prie susitarimo. Be to, abi part, abi šalis gali sustabdyti pripažinimą, jeigu pasirodys, jog nesilaikoma susitarime numatytų reikalavimų. Išnagrinėjau tekstą ir matau, kad laikomasi aukščiausių ES standartų. Tačiau prieš pristatydama pranešimą noriu taip pat išsakyti ir abejonių. Pirmiausia, koksgi bus jungtinio komiteto darbas ir sudėtis ir kaip Europos parlamentas e, gaus informaciją apie vystantį darbą. Nes Europos parlamentas nori dalyvauti visose veiksmuose susijusiuose su susitarimu. Pirmiausia, numatytas pereinamasis laikotarpis - treji metai. Ar komisija atliks poveikio vertinimą prieš pasibaigiančiam pereinamajam laikotarpiui, tam, kad parlamentas e, turėtų atitinkamą informaciją e, numatančio susitarimo išplėtimą. Be to, susitarime numatoma, kad abi pusiai bus pripažįstami ekologiniai sertifikatai. Ar bus kalbama apie tai vartotojams, kad e, vartotojai galėtų susipažinti su naujuoju ženklinimu ir sertifikavimu. Taigi tiek dėl um, ekologinių produktų, o dabar um, Kroatijos prisijungimas prie prekybinio susitarimo. Tai susijęs su PPO nu, normų vertinimų ir tai, kad e, Kroatija atitiktų atitinkamus PPO numatytus kriterijus. Taip, e, Kroatija galės dalyvauti ir susitarime su Čilė. Dabar norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, kokios metodikos buvo laikomasi, numatant, e, tikrinant kriterijų atitikimą, kokį poveikį šis Kroatijos susitraukimas turės ES gamintojams ir ar atitinkami pokyčiai turės įtakos ES biudžetui. Ir dar vienas dalykas, noriu kalbėti apie būsimą asociacijos susitarimo su Čilė keitimą ir skyrių skirtą prekybai. Mm, greitai bus baigtas poveikio vertinimas, kurio remintis mm, Europos komisija pasiūlys darybinės gairias. Nekarta buvo prašyta atnaujinti dabartinį asociacijos susitarimą ir dabar būtina peržiūrėti jo turinį ir šie, šį mėnesį bus pristatytas pranešimas šiuo klausimu. Ir manau, kad komiteto nariai galės susipažinti su šio pranešimu. Aš pati asmeniškai pasisakau už tai, kad susitarimas būtų modernizuotas ir aš praeitą savaitę susitikau su Čilės ambasados atstovais, uh, ir um, taip pat um, ir su Čilės uh, vyriausybės atstovais. Ir um, manau, kad uh, modernus sustarimas su Čilė yra būtinas, mūsų reikalas yra jį gyventi praktikoje. Taip pat noriu užduoti komitetui ir komisijai keletą klausimų. Pirmiausia, kokie būtų komisijos prioritetas ir uh, kaip bus įtraukti tvaraus vystimosi tikslai. Be to, norėčiau kalbėti apie skyrių susijusi su lyčių lygybė ir tokio skyriaus įtraukimą. Čilė ir Urugvajus baigė mm, dėrybas dėl priekybos susitarimo ir mm, tam pirmą kartą buvo įtrauktas skyrius susijęs su lyčių lygybė. Aš manau, kad ES turėtų sekti šio pavyzdžių. Be to reikia labiau įtraukti pilietinę visuomenę ir parlamentą. Ar galima būtų paskelbti, oficialiai paskelbti dokumentus ispanų kalba, kuri yra bendra oficiali kalba tiek Čilėje, tiek Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad bus galima atsakyti į mūsų klausimą ir ačiū pirminkė, kad man skirite laiko. <laughs> Tai buvo pora paprastų klausimų. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. EPP vardu kalbės ponas Mato. Ačiū pirmininkė ir sveiki visi, kas susirinkote į mūsų posėdį. Kalbėsiu trumpai, kadangi Inma kaip pranešėja jau uždavė nemažai klausimų ehm, kuriuos ir aš norėjau užduoti. Ir galiu pasakyti, kad aš tiesiog negaliu persiplėšti pusiau, nes e, e, viena mano pusė nori vieno, kita kito. E, susitarimas dėl ekologinių gaminių tikrai yra geras, daug jame yra gerų dalykų, tačiau yra ir abejonių, kurias turime įsklaidyti. Visų pirma, susitarimas su Čilė yra geras tikrai reikia jį gyvendinti, saugoti, jo laikytis. Tačiau kita vertus atrodo, kad vyksta dvi lygiai grečios procedūros ir e, jos susikerta. Viena vertus e, bandome patvirtinti ir jau įgyvendinti praktikoje prekybinį sustarimą, kita vertus vykdome trišalės dėrybas dėl prekybos tam tikrais produktais, e, šiuo atveju žemės ūkio produktais, ekologiškais produktais ir taip toliau. Na, visi nori abipusiškumo, lygiavertiškumo, tačiau tokio lygiavertiškumo kol kas čia nėra, nėra lygybės ir aš noriu apsaugoti mūsų tapatybę, kaip ir mūsų žemdirbiai nori apsaugoti savo tapatybę. Nes e, to lygiavertiškumo kol kas nėra, ekvivalentiškumo nėra. Yra tam tikrų medžiagų, kurios yra draudžiamos ES, tačiau nėra draudžiamos trečiosios šalyse, pavyzdžiui, Čilėje. Taigi yra aiškių skirtumų tarp e, gaminių ir tarp fitosanitarinių reikalavimų. Taigi produktai, kurie yra ženklinami kaip ekologiški, gali būti visiškai skirtingi Europos Sąjungoje, kur laikomasi vienokių reikalavimų, ir Čilėje, kur laikomasi kitokių reikalavimų. Taigi dėl to reikia atitinkamai atskirti gaminius. Be to, trišalėse dėrybose kalbama ir apie skirtingus laikotarpius. Kalbama apie penkerių metų laikotarpį ir apie penkerių metų ir dar penkerių metų laikotarpį, kad nuostatos būtų suvienodintos. Ir manau, kad tikrai užtruksime nemažai, kol e, pasieksime lygiavertiškumą, o mes norime kur kas daugiau. Aš manau, kad e, visuomet reikia kalbėti apie konkrečius produktus. Šiuo atveju kalbėsiu ir apie bananus, ir apie kitus svarbius produktus. Taigi reikia pažiūrėti, kokie reikalavimai yra taikomi ir pasižiūrėti, kad gaminiai būtų bent jau lygiavertiški. Ir dar vienas dalykas. Um, dalyvavau klausimuose ir juose taip pat dalyvavo veterinarijos tarnyba. Kalbėjome apie kontrolę ir sertifikatus išduodamus nacionalinės institucijos, taipogi atsekamumą ir sertifikavimą eksporto tikslais. Taigi nežinau, ar komisija gali mūsų patikinti ir užtikrinti, kad nes, nebus problemų susijusių su atsiekamumu ir sertifikavimu, kai kalbam apie susitarimą su Čilė. Na, tokios problemos m, mm, pasitaiko, ypač susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir tai gali įvykti ir susitarimų su Čilė atveju. Taigi, susitarimas geras, tačiau reikia pažiūrėti, kad tai būtų pasiekmes mūsų šiam dirbėms. Ačiū ir Emami Eker. Čilė buvo pirmoji Latino Amerikos šalis pasirašiusi 2002 laisvos prekybos susitarimą ir taip buvo pradėta arba atsirado naujoji laisvos prekybos susitarimų karta, traukiant jų pasirašymą politinį dialogą, vystamosios pagalbos aspektus, siekiant taip pat ir dvišalius prekybos, dvišalės prekybos apimtis didinti, paliekant galimybę bendradarbiauti kitose sritise, pavyzdžiui, žuvininkystė, maisto sauga, tačiau akivaizdu, kad 17 metais šį sustarimą būtina atnaujinti, kad jis geriau atitiktų verslo poveikius ir būtų atsižvelgiama į politinius ekonominius pokyčius per pastaros 15 metų abiejose šalise, taigi mes siejame su šiuo atnaujinimu pakankamai plačius užmojus ir lūkesčius tiek ES, tiek Čilėje, mes tikimės platesnio bendradarbiavimo prekybos ramščio šiame e, asociacijos e, sustarime. Ir mums yra labai svarbios rytis viešieji e, pirkimai, įsipareigojimų didinimas, taip pat ir investicijų skyrius įtraukimas į asociacijos sutartį, kurioje šiuo metu nėra, taip pat būtina keisti steigiamą patirtimį, siekiant pradėti gyventi naujas bendras iniciatyvas susijusios su reglamentavimu, taip pat bus įtrauktas naujas skyrius dėl tvaraus vystimosi šiame atnaujintame susitarime ir e, žinoma, mums yra labai e, svarbios sritis susijusios su geografinės kilmės nuorodomis e, vyno <clears throat> gamyboje. Šiuo metu, kalbant apie politinę paramą, reikia pasinaudoti tinkamomis aplinkybėmis, kad būtų pasiektas kuo greičiau naujas sustrimas. Noriu užduoti klausimus komisijai, kurie yra susiję daugiausiai su poveikio įvertinimu, kuris tikiuosi bus paskeltas birželio mėnesį. Galbūt komisija jau iš anksto mums galėtų šiek tiek suteikti informacijos apie atskirus sektorius, kuriuose yra atliekamas poveikio įvertinimas ir e, apie e, tų pokyčių poveikį smulkiam vidutiniam verslui ir taip pat e, tas sustarimas dėl priekybos ekologiniais produktais, kuris ką tik buvo pasiektas, ar galėtumėte susijęti šį susitarimą E, ir prekybos skyriaus ramščio atnaujinimą, dėl kurio dar vyksta dėrybos. Dita Haranzova. Ačiū. Pirmininkė, vertinami pastarųjų metų pokyčius mes galime daryti išvadas, kad dabartinis laisvos prekiaus sustarimas buvo naudingas Europos ekonomikai verstų valstybėms narėms, tačiau nuostatos yra pasenusios ir todėl aš palankiai vertinu dabar dedamas pastangas jį atnaujinti, tai pakelėtų mus į naują tarpusavio santykių lygmenį, mes siekime plačių užmojų ir išsamaus susitarimo kuris būtų naudingas mūsų prekybos santykiams. Pavyzdžiui, kalbant apie prieigą prie rinkos ir e, e, netarifinės kliūtis, e, su muitais nesusijusios kliūtis, tai yra labai svarbu žemės ūkiui, energetikai Manau, kad atnaujinimas būtų naudingas taip pat ir užtikrinant prieigą prie viešųjų pirkimų rinkų ir ES to turėtų aktyviai siekti. Pritariu taip pat ir EMAS mintims dėl investicijų skyriaus ir e, plačių užmojų e, skyriaus susijusios su žemės ūkio produktais, geografinėmis nuorodomis e, ir IPR. Taip Manau, kad tikrai daug galime pasiekti, kadangi geros valios e, matome iš abiejų pusių demonstruojamos, tai labai svarbu, kad ES siektų liberalizuoti tarptautinę prekybą ir aš tikiuosi, kad taryba kuo greičiau patvirtins darybinius įgaliojimus ir darybos prasidės dar šiais metais. Ačiū. šešėlių pranešėjų salėje daugiau nėra, tačiau manau, kad e, ponas Šolc pakeis ponę Florenciją. Taip, pirmininkė Eleonora Florencija paprašė manęs e, perskaityti, pristatyti jos poziciją, negali dalyvauti posėdėje, tačiau noriu pabrėžti, kad jau 2003-aisiais susitarime su Čilė buvo galima išskirti tam tikrus trūkumus ir mes tuo metu manėme, kad dėl šio susitarimo kėl tam tikrų problemų susijusių su bendru standartų taikymu ir socialinėmis teisėmis. Šis susitarimas apriepia 93 procentus abipusės prekybos, todėl būtina jo nuostatas atnaujinti, ypač tos dalis, kurios yra susijusios su tvarumu, aplinkos apsauga, vystumąją pagalbą ir e, čia buvių teisėmis, ypač mapučių. Šis e, sustarimas apriepia taip pat ir e, tarptautinių koncernų veiklą ir žinoma gamtinių išteklių gavybą. Todėl turėtų pasitarnauti naujiems teisės aktams e, susijusiams su ekosistemų, biologinės įvairovės išsaugojimu, nes šiuo metu mes matome, kad e, būtent dėl gamtinių išteklių gavybos e, vietos gyventojai čia buviai Čilėje skursta, todėl reikia būtent šias dalis sustrimo atnaujinti, įtraukiant atitinkamas nuostatas dėl žmogaus teisų, dėl tiekimo grandinių ir žalos atlyginimo nukentėjusiems asmenims šiuo metu jau yra vykdomos nuo 1973 metų ekonominės reformos Čilėje, tačiau būtent dėl jų Čilės vyriausybė neturi e, ypatingų galių reglamentuoti įvairias rytis susijusios su intelektinė nusavybė viešaisiais pirkimais ir tokiu e, būdu yra apribojamas čia buvių e, teisės. Todėl reformuojant sutartį būtina atsižvelgti į šią realybę. Kalbant apie investicijas, reikia aiškiai pasakyti, kad ES ir Čilė privalo vadovautis teisės viršinybės principais, kad būtų sukurta sistema su visomis e, investuotojų teisų apsaugos garantijomis ir būtų apsaugoti investuotojų interesai, tačiau taip pat nepamirštamos ir žmogaus teisės, todėl mes pasisakome prieš e, valstybės ir privačių investuotojų ginčių sprendimo mechanizmus, nes manome, kad būtina vadovautis <clears throat> ekvivalentiškumo principais, ypač ekologinių produktų prekybos e, srityje, to tarpu šiuo metu tais principais nėra vadovavimas, yra iškraipama rinka ir kyla grėsmė ekologinių produktų gamintojams abiejose vandenino pusėse ir e, taip pat kyla grėsmė tam tikra europiniams vartotojams, kurie negalės atskirti dėl šių nuostatų įsigaliojimo Europoje pagamintų ekologinių produktų nuo iš kitur įvežtų. E, iš tiesų mane labai nustebino jūsų pozicija dėl e, valstybės ir investuotojų ginčių sprendimo mechanizmo. Dabar turiu garbės suteikti žodį ambasadoriai poniai Fernandės, kuri norėtų taip pat kreiptis į komiteto narius. Prašau Jūs, ekscelencija, Jums žodis. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Muy, muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū pirmininkė, ponė deputatė, ponė man kolega Perėjero, ponės ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad gavau progą pasisakyti INTA komitete, kaip tik šiuo metu, kai deramasi dėl prekybos sustarimo su Čile. Džiugu girdėti, kad mūsų santykiai yra šilti ir nuolat vykstantis ir kad tai lėmė 2002 metais pasirašyto sustarimo išplėtimą. Dvišalė prekyba nuo to laiko padidėjo beveik tris kartus ir turime nemažai bendrų interesų taškų. Be to, džiugu girdėti, kad ir Kroatijos prisijungimo prie ES protokolas bus patvirtintas artimiausiomis dienomis. Bet to susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais yra labai svarbus, kadangi tai yra pirmas toks susitarimas pasirašytas su trečiajame šalimi ir šis susitarimas suteiks Čiliai prieigą prie vienos didžiausio pasaulio rinkų. Pripažįstamas ekologinio ženklinimo ekvalitiškumas tarp Čilės ir 28 ES šalių. Taigi Čilėje gaminami produktai galės bus pardavinėjami ES be papildomos kontrolės, nereikalaujant dvigubo sertifikavimo. Žemės ūkio taryba Paryžiuje ruošiasi šio sustarimo pasirašymui ir mes toliau pasižadame vykdyti savo įsipareigojimus dėl tvarios plėtros ir ekologiško žemės ūkio. Be to, mes tikimės pasirašyti asociacijos susitarimą su ES ir tikimės tai padaryti dar valdant dabartiniam prezidentui. E, tai yra šių metų pabaigoje. Taip pat norime padėkoti INTA komitetui už nuolatinę paramą bei poniai Inmakuladai Beniero už e, nuolatinę pagalbą darybose su taryba. Ir e, kai sakau pagalbą, turiu minėję ir padrasinimą, ir e, galimybės praturtinti diskusiją. Taigi šiame kontekste noriu pažymėti, jog bendradarbiavome su įvairiomis komisijos tarnybomis, taip pat su e, prekybos generaliniu direktoratu ir mes norime pasirašyti itin ambicingą susitarimą. Taigi deramasi dėl daugybės dalykų. Taipogi bandame įtraukti skyrių dėl lyčių lygybės. Taigi pirmininkė, parlamento nariai, Aš noriu dar kartą patvirtinti mūsų įsipareigojimus gilinti prekybinius, socialinius, ekonominius ryšius su ES. Ir manau, kad šie santykiai tikrai atneš apie pusės naudos, kurią neša iki šiol. Tik ta nauda dar labiau padidės. Ačiū. Dėkoju Jūsų ekscelencija ir mes ir toliau bendrausime. O dabar norėčiau paprašyti komisijos kalbėti kiek įmanoma trumpiau. E, komisijai taip pat buvo užduoti klausimai. E, šiandien atvyko ponas Jorgenan, jis yra Latino Amerikos skyriaus e, atstovas ir ponė Elena Vaniči iš Agri generalinio direktorato. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. E, atsakysiu į klausimus, kurie buvo užduoti. Visų pirma, dėl Kroatijos protokolo metodologija, kuri buvo pasirinkta, yra grindžiama faktais ir mes remiamės atitinkamomis preferencijomis. E, Diskusijos su Čilė e, nebuvo sudėtingos, nes tai yra ne pirmas kartas, kai tai vyksta. Mes naudojame objektyvę metodologiją. Ir dabar turime atitinkamą rezultatą. Tai yra turime tam tikrą įvertinimą tarifo, tarifų kvotų ir E, mes e, Čiliai suteiksime tūkstantį tonų daugiau per metus. Ir tai taip pat susiję su pokyčiais, kuriuos įtraukėme į tą e, protokolą susijusi su e, sertifikatais, e, su e, viešaisiais pirkimais ir taip toliau. Jūs viską gerai žinote, jūs matote, tai yra mūsų pasirinkto metodo rezultatai. E, ir tai yra susiję taip pat su mūsų teisėkuros darbu. E, koks bus poveikis biudžetui arba jo iš vis nebus, nes ne, nepadidės, ženkliai nepadidės e, e, e išlaidos biudžeto ir e, E, dabar kol kas e, neišpildo e, kvotų importų Europos Sąjunga Čilė ir kalbant apie poveikį Europos Sąjungos produktams, tai Kroatijos firmos turės daugiau galimybių eksportuoti savo gaminius. Toliau apie modernizavimą. Kokie yra komisijos prioritetais jeigu jūs pažvelgsite į mūsų paskutinius susitarimus, kaip SETA ir panašiai, jūs e, pamatysite, kad mes siekiame kiek įmanoma e, modernaus susitarimo su Čilė įvairiose įmanomose sritise. Ir čia mes kalbame taip pat apie tvarumą, kalbame apie tokį naują dalyką, kuris buvo įtrauktas, tai yra lyčių e, lygybės aspektas. Ir e, iš tiesų tai yra ambicingas e, dokumentas. Ir mes tikimės, kad pasieksime ambicingų rezultatų priekybos politikoje. Kalbant apie skaidrumą, tai taip pat labai svarbus aspektas. Mes e, bandysime taikyti naujausias įmanomas praktikas, e, ataskaita bus pateikta, mūsų pirminiai dėrybų pasiūlymai bus pateikti. Mes taip pat, aišku, norime įtraukti pilietinę visuomenę ir Europos parlamentą. E, mes laukiame jūsų rezoliucijos šią temą, nes e, tai bus e, e, mums tarsi tam tikros gairės, kas yra svarbu jums. Ir e, taip pat mes rengsime atitinkamus renginius susijusius su pilietinė visuomenė. Pradėjome projektą Čilėje e, e, su atitinkamomis Čilės organizacijomis. Mes e, bandome kiek įmanoma labiau įtraukti Čilės pilietinę visuomenę. E, ir mes taip pat norime paskelbti svarbius dokumentus ispanų kalba. Ruošiamės tą padaryti. E, Toliau trumpas atsakymas į klausimą, e, koks bus ryšys tarp organinių produktų ir modernizuoto susitarimo. E, tai e, šiame susitarime turės, jis turės apimti visus įmanomus pavienius susitarimus su Čilė ir tai toks bus visa apimantis susitarimas. Ir galiausiai porą komentarų dėl to, ką Jūs pasakėte, tai yra santykis su tvare plėtra, tvariu vystimusiu, tai yra ne tik priekybos, bet taip pat ir asociacijos susitarimas, tai reiškia, kad jis padės išspręsti mums daugelį klausimų. Agri, want... Dabar žodį suteiksiu Jūsų kolegijai iš Agri, Žemės ūkio generalinio direktorato. Labą dieną, Aš nesileisiu į, į tas detalės, kurias jau paminėjo pranešėja, ji labai aiškiai pristatė e, šio susitarimo esmę. Gal paliesiu tik keletą aspektų, kuriuos reikia pasiaiškinti. Pirmasis klausimas buvo, uh, E, susijęs su tuo, kaip susidės, iš ko susi, kas sudarys bendrąjį komitetą. Apie tai kalbama susitarimo aštuom, aštuntame straipsnėje. E, bus, e, jį sudarys ES paskirti atstovai ir bend, šio bendro komiteto tikslas bus administruoti šį susitarimą. E, E, aiškintis atitinkamus klausimus ir problemas, e, aktualinti informaciją susijusią, pavyzdžiui, su naujais produktais ir taip toliau. E, ir yra numatoma, kad komisijos atstovai turės atitinkamų galių ar gaus galių tame komitete. Taip pat yra numatytas atitinkamas mechanizmas, kaip e, bus atskirų, informuojami atskirų valstybių nariai komitete. E, jie susitiks e, penkis kart per metus taryboje. Bus, bus galimybė. Bus galimybė sudaryti blokuojančią daugumą. Po trijų metų E, turėtų įsigalioti šis susitarimas ir jeigu nebus kažkokių prieštaravimų išreikštų abiejų sutarties šalių, e, tai jis turėtų taip įsigalioti, jeigu bus pareikštos kažkokios abejonės, tai tuomet e, atsidėstas įsigaliojimas, bus taip pat rengiamas poveikio vertinimas, bet E, jo esmė bus, e, ar yra, kažkoks, ar yra kažkokia esminė problema, kurią reikia išspręsti per tuos trejus metus. E, toliau dėl suderinamumo ir, ir lygiavertiškumo. Ir dėl atitinkamo e, reglamento. Man atrodo, kad čia e, reiktų labiau e, paaiškinti šį klausimą. Pagal šitą sistemą yra numatomi dviejų rūšių importai. Tai yra E, lygiavertės trečiosios šalis, tai yra tos šalis, kurios buvo pripažintos kaip lygiavertės e, anksčiau ir taip pat yra e, atitinkamų lygiaverčių kontrolės institucijų sistema, kurios yra atsakingos už e, e augalinės kilmės produktų importą ir tos e, kontrolės institucijos turės taikyti tokius pačius e, standartus. E, ir jie galės priimti tik tai tų gamintojų produktus, kurie yra pripažinti kaip sertifikuoti gamintojai Europos Sąjungos. Taip pat yra lygiavertiškumas ir pačiame priekybos susitarime. E, jau 1990, nuo 1992 metų e, yra e, įvesta šita savoka ir tokiu būdu bandoma užtikrinti teisinį aiškumą šito lygiavertiškumo E, tai, reiškia, tai nereiškia, kad bus galima daryti, ką nori. E, standartus vertins komisija ir trečiosios šalies kompetitinga institucija, šiuo atveju, pavyzdžiui, Čilės e, ir atitinkami klausimai bus sprendžiami abu, abiejų sutarties šalių, bus analizuojami produktai, analizuojamos taisyklės ir bus at, atrandamas tokiu būdu ekvivalentas. Ir jeigu bus kažkokių e, medžiagų, kurioms nėra e, rastas ekvivalentas, tai tos medžiagos bus išbrauktos iš sąrašo. Kalbant apie. E, FAO vertinimą. FAO atlieka savo vertinimą kasmet visų šalių. Ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kai kurie produktai yra ištrau, išbraukiami iš tam tikros kategorijos dėl e, to lygiavertiškumo nebuvimo arba būna e, prašoma atitinkamų. E, atitinkam atlikti tam tikras korektūras e, e kompetitingos institucijos. Dėkoju. Dabar trumpas klausimas. E, norėčiau paklausti, kodėl jūs neplanuojate e, atlikti poveikio vertinimo? Kodėl? E, jau buvo atliktas poveikio vertinimas ir tas poveikio vertinimas vertinimas buvo atliktas ir jame buvo visas skyrius skirtas prekybai. Mes neno, ne, neplanuojame atlikti poveikio vertinimo praėjus trims metams po įsigaliojimo šios, šio prekybinio susitarimo, nes mums netrodo, kad yra būtina renkti poveikio vertinimo, jeigu neiškyla kažkokios problemos ar kažkokie kontroversiški klausimai. Jeigu e, abi sutarties e, šalis neiškels kažkokių specifinių problemų, tai tuomet e, ta, e, tas prekybos susitarimas bus tęsiamas toks, koks jis yra. Dėkoju toliau žodis pranešėjai išvadoms galutinėms. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Taip pat noriu padėkoti komisijos atstovams. E, Čilės e, ambasadoriui. Mes iš tikrųjų visi sutinkame su tuo, kad e, e, svarbu, jog Latino Amerika ir ES gilintų savo prekybinius ryšius, ekonominius ryšius. Ryšius ir Čilė yra viena iš šalių, kuri labiausiai panašiai ES savo socioekonominė situacija ir nuostatomis. Jau 2002 metais buvo pasirašytas ambicingas susitarimas ir dabar tos ambicijos dar labiau padidėja. Norime modernizuoti šį susitarimą, kad galėtume susidoroti su naujais iššūkiais ir uh, E, susijęti prekybą su atitinkamais įsipareigojimais tvarios plėtros rytyje. Norime, kad e, Čilės ekonomika plėtotųsi tvariai, plėtotųsi atsižvelgiant į ekologinius principus, plėtotųsi atsižvelgiant į švarę energiją. Taigi tikiuosi, kad šis susitarimas taps dar vienu žingsniu į priekį pasirašant abicingą asociacijos ir priekybos susitarimą. Aš manau, kad e, tikrai dabar yra tinkamos sąlygos tokiam susitarimui pasirašyti, pasitikime vienais kitais ir manau, kad e, anksčiau ir vėliau mūsų nuostatos ir geri ketinimai taps realybę. Ačiū. pranešimas bus baigtas renkti birželio 19 dieną, tada turėsime galimybę jo projektą tarti, teikti pakeitimus, jeigu manysime, kad jų reikia ir balsuosime veikiausiai Liepos 10 dieną. Ačiū. Dabar 18 darbo atvarkės klausimas, sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas. Pagrindinis komitetas yra AFKO šio klausimu. Pamenate, kad e, vyko diskusijos šio klausimu, svarstant e, CETA ratifikavimo procesą. Žinoma, Europos teisingumo teismo atitinkamas nutarimas buvo priimtas dėl e, susitarimo su Singapūru. Ir čia mes taip pat turėsime tam tikrų pastabų dėl nacionalinių parlamentų vaidmens, vertinant sutarties nuostatas priešės ir ponas Obermajas, jam ir suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar vyko tarp parlamentinio komiteto posėdis ir buvo atkreiptas dėmesys į nemažai aspektų, kurie taip pat yra svarbus rengiant mūsų nuomonę. Svarbiausias aspektas vis tik tai yra susijęs su INTA komiteto pozicija, derantis dėl prekybos susitarimų ir prioritetinių klausimų juose. Todėl manau, kad labai svarbu iš esmės pripažinti, kad nacionalinių valstybių parlamentai e, turi demokratinius įgaliojimus praeikšti savo nuomonę dėl šių susitarimų ir aš diskusijos eigoje noriu aiškiai pabrėžti, kad tikrai nėra e, ketinama e, atsižvelgti į atskirų valstybių narių santykinį svorį Europos e, parlamente, <clears throat> tačiau pabrėžti, kad tikrai tokie sustrimai neturi būti vien tik tai automatiškai patvirtinami nacionaliniuose parlamentuose, kalbant apie tokius sustarimus kaip CETA su Kanada arba TTIP ir išriškėjančios naujos tendencijos, pagal kurią tie nauji susitarimai nėra tik laisvos prekybos susitarimai, tačiau juose atsispindi taip pat ir komisijos prekybos strategija, siekia ne tik atsisakyti prekybinių kliūčių susijusių su mūtų mokesčiais, tačiau ir kitų prekybos kliūčių atsisakyti, tai mes išvelgiame čia tam tikrą e, konfliktų potencialą tarp valstybių narių ir ne tik mano šalyje, e, Austrijoje e, buvo pareikšta nemažai kritikos tokiems sustrimams, tačiau taip pat ir Valonijos regioninėme parlamente. Čia pagrindinis konfliktas yra susijęs su to, kas, kokio pobūdžio yra tie susitarimai, ar jie yra bendri, ar vien tik tai valstybės narės, tai yra, ar vien tik ES gali dėl jų dėrėtis ir čia mes galime diskutuoti apie problemas susijusias su apibrėžimais tačiau tinkamose diskusijose atsispindėjo taip pat ir visuomenės pozicija. Noriu pasakyti, kad dėl šių diskusijų ES populiarumas ir pagrindinės ES įgaliojimus rytis susilaukė nemažai kritikos ir kvestionavimo, bet to dar būtų galima paminėti investuotojų ir valstybių narių tarpusavio ginčių sprendimo sistemas, e, dėl kurių pasiūlymai e, taip pat nebuvo labai populiarūs ir per vėlai pradėti vertinti. Visi šie klausimai leidžia daryti tam tikras bendrasis išvadas. Pirmiausiai, problemos susijusios su apibrieštimis neturėtų e, neigiamai atsiliepti valstybėms narėms. Valstybės narius turi turėti galimybę interpretuoti atitinkamas apibrieštis ir nesivadovauti vien tik tai ES institucijų primetamais sprendimais. Europos teisingumo teismas yra priemęs atitinkamą nutarimą dėl sustarimo su Singapūru ir mes norime, kad ateitie tokių nutarimų nebeliktų arba jie būtų, kaip manoma, rečiau priminėjami. Taip pat, e, kalbant apie įgaliojimus rytis, būtina jas aikiai, aiškiai apibrėžti, tačiau tą darant e, galima tikėtis tam tikro atgrasomojo e, poveikio, kas galėtų būti naudinga čia diskutuojant apie 2007 ir 2008 straipsnius komisijos narė švelniai e, suformulavo tam tikras, pripažino, kad egzistuoja tam tikras e, problemos susijusios su ribų nustatymu. Ir jeigu būtų čia kosmais įspręsti, tai manau, kad būtų galima išvengti nemažai ginčių dėl to, kokio pobūdžio tas sustarimas turėtų būti cėtas, turiu menyje, ar mišrus, ar vien tik tai ES turėtų dėl darytis, tai procesas būtų vykęs daug greičiau žinoma, valstybių narių e, prievolė dalyvauti tinkamuose procesuose turėtų išvirsti į teisę pareikšti labai aiškiai savo nuomonę tam, kad procesas vyktų kuo demokratiškiau. Turiu omenyje čia, kad valstybės narės turėtų būti kuo anksčiau informuojamos apie vykstančias diskusijas ir gauti visą informaciją, kaip ir kolegos ES institucijose. Dar viena tema yra susijusi su piliečiais, kurie yra valstybėse narėse demokratijos variklis. Jiems taip pat turėtų būti taikomas skaidrumo principas ir piliečiai taip pat turėtų turėti teisę įsitraukti į diskusijas, teikti savo pasiūlymus vertingus kalbant apie diskusijų statusą. Reikėtų, kad tos diskusijos būtų e, rengiamos taip pat ir darybų eigoje dėl paketo nuostatų, tam, kad po to pasibaigus procesui nesulauktume netikėtų rezultatų balsuojant, kalbant apie regionės struktūras ir, ir e, žemesnio, žemesnės grandies politinės institucijos. Aš manau, kad čia reikia atsižvelgti taip pat ir į valstybių narių konstitucinę sandarą ir mes matėme tinkamų pavyzdžių Belgijoje ir kitose valstybėse galėtų tokių pavyzdžių atsirasti. Ir taip pat aš tikiuosi, kad teisingai supratau, kad bendradarbiavimas tokiuose srityse kaip vartotojų apsauga, aplinkos sauga, turėtų vykti tarp atskirų valstybių parlamentuose veikiančių darbo grupų ir galėtų taip pat įnešti teigiamų pokyčių, tiek būtų pirminio vertinimo susijusio su mūsų rengiama nuomonė. AFKO komiteto pranešimą. Aš nekantri laukiu tolesnio bendradarbiavimo su kitų frakcijų nariais ir komisija. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėms. Europos Liaudės partijos vardu kalbės ponas Valensi. Ačiū ponė pirmininkė, pavaduoju Kristoferį Fielnerį ir jo vardu noriu padėkoti pranešėjui už įžangą. Svarstant šią temą turime aiškiai pasakyti, kad mes esame e, Europos Sąjunga, kuri vadovaujasi teisų viršinės principu. Teisės žymės principas yra tvirtintas sutartise, pradant Romos sutartimis. Ir e, <clears throat> atsisakę dalies suverenumo, mes sustiprinome savo pozicijas prekybos partnerių atžvilgių ir e, e, viso to neturėtų užgošti kasdienės politikos įvykiai. Po kelių dienų teisingumo teismas pareikš savo poziciją, nubrėždamas aiškę ribą tarp E, bendrų mišrių įgaliojimų pasirašant prekybos sustarimus. Aš tikiuosi, kad visi vadovaus teisingumo teismo sprendimu. E, turint omenyje, kad Europos parlamentas yra demokratiškai išrinkta institucija, tai nacionalinių parlamentų įgaliojimai ir vaidmuo turėtų būti riboti, pasirašant tokio pavyzdžio sustarimus nuo uh, ekonominio bendravimo sustarimo pasirašymo su AKR valstybėmis Europos parlamento vaidmuo padidėjo ir jis gali e, plačiau, didesnė piminė, dalyvauti vykstančius procesuose ir džiaugiuosi e, tokia galimybė. Taip pat manau, kad nėra jokios skubos e, mūsų nuomonę renkti, turint omenyje AFKO komiteto darbo atvarkę. Pons Silva Perėjo socialistų ir demokratų frakcijos vadu. Ačiū pirmininkė, mes dabar norime paskirsti nuomonėmis dėl sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo ir žinoma vadovavimės Lisabonos sutarties nuostatomis ir pagal ją priekyba tapo išskirtinė įgaliojimų e, sritimi, ypač e, atsižvelgiant į naujas sritis, tai yra paslaugas ir investicijas. Europos parlamentas išpuskai dalyvauja primant politinius sprendimus šiose sritise. Žinoma, yra prasminga dėrėtis dėl prekybos susitarimo patvirtinant bendrą poziciją, kadangi bendromis pastangomis mūsų pozicija yra tvirtesnė nei valstybių narių pavieniui. Europos parlamentas atstovaudamas ES piliečiams atlieka čia labai svarbu vaidmenį, prižiūrint ir kontroliuojant prekybos politiką. Ir Europos parlamentas siekia šioje srityje kuo didesnio skaidrumo ir visuomenės formavimo. Europos parlamentą įtraukus šios procesus, ES prekybos politika e, tapo e, legitimiškesnė demokratiniu požiūriu, nes buvo įtraukiami tinkami straipsniai dėl žmogaus teisų Dabar, kalbant apie prekybos sustarimus, kurie yra susiję įskirtinai su ES įgaliojimais, tai žinoma, juos rengiant ir tvirtinant, tai nacionaliniai parlamentai nėra tiesiogiai dalyvaujančios institucijos, jiems svarbu kontroliuoti savo viršijų pozicijas taryboje, nepaisant to, e, tie bendri arba mišrus prekybos susitarimai, e, kai jie apriepia e, išskirtinius įgaliojimus sritis tiek ES, tiek valstybių narių, tai natūralu, kad nacionaliai parlamentai šiuose procesuose taip pat turi dalyvauti. Yra svarbu, kad vyriausybės e, e, informaciją aptartų e, su savo nacionaliniais parlamentais gauta iš komisijos dėl tarptautinių prekybos susitarimų. Ir, Žinoma, kiekvienas toks sutarimas turi mm, gauti ir savo ratifikavimo procesą. Kaip žinote, busimasis teisingumo teismo sprendimas dėl įgaliojimų pasirašyti ir ratifikuoti prekybos sustarimą su Singapūru turėtų įnešti daugiau aiškumo susijusio su prekybos sustarimu pobūdžių. Generalinis advokatas jau yra parengęs savo nuomonę 16 mm, gruodžio mėnesio. Tačiau turime palaukti galutinio teismo e, sprendimo prieš darydami galutinės išvadas. Kai sprendimas bus paskeltas, bus e, labai svarbu Europos parlamentui ir valstybėms narėms e, rimtai pagalvoti apie būsimą ES prekybos sustarimų apriepti. Bet kokiu atveju, manau, kad labai svarbu išsaugoti ES gebėjimus, daryti įtaką prekybos politikai, nustatant sąžiningą pažangę darbo atvarkę, e, į kurią būtų įtraukiami taip pat vertybiniai e, aspektai, demokratinio teisėtumo aspektai tam, kad atitinkami prekybos sustarimai atvertų mums naujas galimybės. Prekybos politikos darbo atvarkė turi būti nuolat plėtojama ir vystoma siekiant sustiprinti skaidrumą ir žinoma tiek nacionaliniai parlamentai, tiek piliečiai e, turėtų turėti galimybę pasinaudoti nais e, skaidrumo standartais, derintis dėl prekybos sustarimo, tie standartai turi būti nuolat tobulinami. Ačiū, po Karimo nėra salėje, ponios Šakės taip pat nėra, ponas Šolčių žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau konstatuoti, kad valstybės narės taip pat turėtų būti įtrauktos, jos taip pat turi kompeti turėti kompetencijas dėl ES priekybos politikos ir e, manau, kad kaip tik ES turėtų kontroliuoti šitą ramsti ES politikos. E, E, ypač ar jis yra veiksmingas sudarant horizontalius susitarimus, o jeigu ne, tai tuomet e, turėtų atitinkamai reaguoti, būtent ginant piliečių interesus. Tai reiškia, kad mes e, turime kalbėti apie valstybių narių atsakomybę, jų sprendimus ir, ir, ir tokiu būdu stiprinti Europos parlamento poziciją. Vakar AFKO klausimuose buvo apkreiptas dėmesys e, į tai, kur, kokia yra dabartinė mūsų situacija ir vienas iš e, pakviestų ekspertų, profesorius iš Berlyno Humboldto universiteto Europos instituto, aiškiai pasakė, mes turėtume e, tuos klausimus, kurie keliami ES valstybėse narėse dėl integracijos proceso e, išnaudoti tam, kad e, išvystytume bendrą atsakomybę už ES politiką e, dialogę su nacionaliniais parlamentais ir su visuomenė. Todėl man atrodo, kad šis pranešimas yra tikrai parengtas e, e, laiku, dėl to, kad dabar Teisingumo teismas priims sprendimą dėl susitarimo su Singapūru. E, ir mes žinosime, iki kokio kompetencijos lygio galima veikti. Dėkoju uždėmesi, dėkoju, ponia Magin. Grazie, prezidentė, kolegijai. Il tema del ruolo dei parlamenti nazionali è molto più ampio di quanto si possa. Dėkoju, ponė pirmininkė, nacionalinių parlamentų vaidmens klausimas. Uh, yra apima žymiai daugiau negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mes čia kalbame apie demokratijos esmę. Demokratija yra tada, kai skirtingos valdžios yra atskirtos viena nuo kitos ir kai jos yra kontroliuojamos tautos. Ir tai, yra, e, tai apima visus lygmenius ir nacionalinį, ir regioninį. Jeigu Briuselėje rengiami e, prekybos susitarimai, e, tai tuomet e, mes kaip kontrolės institucija turime Europos parlamentą, bet galbūt jo veikla ne visuomet šimtų procentų sutampa su nacionaliniu parlamentu veikla ir požiūriu. Po Lisabono sutarties Europos parlamento vaidmuo sustiprėjo, tačiau e, vis tik tuos sustarimus reiktų tikrinti ir nacionaliniams parlamentams, kad būtų aišku, ar jie tikrai atitinka piliečių interesus. Ir e, tas buvo jau nekarta kartojama ir Europos parlamente ir yra e, pale, parengtos atitinkamos Europos parlamento rekomendacijos. E, tačiau, aišku, mes turime laikytis ES sutarčių. 207 straipsnis yra e, prekybos susitarimų e, teisinis pagrindas. Ir čia yra kalbama, kad komisija derasi dėl susitarimų e, su taryba. Ir čia nekalbama apie santyki su Europos parlamentu. E, todėl būtų gerai, kad e, sutartise būtų sustiprintas Europos parlamento vaidmuo, bet nacionalinių parlamentų vaidmuo taip pat yra labai svarbus, ypač galutinėje darybų fazėje. Man atrodo, kad e, kaip tik tada reikia patobulinti atitinkamus susitarimus ir būtent e, taryba e, turi pasisakyti dėl tų susitarimų ir šiame procese turėtų savo vaidmenį vaidinti ir nacionaliniai parlamentai, nes mes kalbame apie suverenumą ir kontrolę. Negali būti taip, kad būtų ginami e, mažumos interesai, kurie prieštarauja e, piliečių, visuomenės interesui. Tai man atrodo labai įdomi e, tema. Ar jūs taip pat norite pasakyti, ponė Karim? Ne, tai tuomet žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pone Begin visiškai teisi, jeigu bandysime padaryti kontrolieriais visus, tai niekas negalės nieko kontroliuoti. Ir tiesą sakant, tiesiog apversime aukštinkojom sprendimų prieimimo sistemą Europos Sąjungoje įvyks chaosas. Na, manau, kad sprendimų prieimimas iš tikrųjų turėtų būti toks. Europos komisija gauna įgaliojimus iš valstybių narių, o valstybėse narėse nacionaliniai parlamentai turi kontrolės galę. Taigi prasidėjus ryboms žodį turi gauti Europos parlamentas o, po Lisabonos procedūros, o vėliau nacionaliniai parlamentai turi turėti žodžio teisę. Taigi, priešingai negu kad bandoma parodyti, komisija iš tikrųjų um, ne visuomet klausosi to, ką mes turime pasakyti, ne visuomet atsižvelgia į mūsų nuomonę. Uh, Ir šiuo atveju norime, kad darybose parlamento žodis buvo išgirsta, būtų išgirstas. Jeigu mes norėsime pasakyti ne, galiausiai mes pasakysime ne. Jeigu mes neatsižvelgėme į visų nuomonę, to būti negali, nes netaip demokratija veikia, tačiau komisija turi atsižvelgti į daugumos nuomonę. Uh, ir priimti sprendimus, o jau paskui žodį turi tarti nacionaliniai parlamentai, pasirašius sutarimą ir jį patikrinus. Mm. Be to, būtina dalintis informaciją, peržiūrėti turinį ir galiausiai turi būti numatyta, kad Europos parlamentas turi tarti galutinį žodį dėl sutarimo. Pana Šulc. Aš noriu užduoti vieną nedidelį klausimą arba bent jau pasikeisti nuomonėmis su David šiuo klausimu. Aš sutinku, kad procedūra turėtų būti panaši, tačiau reikia suteikti Europos parlamentui iniciatyvos teisę ir galimybę pasiūlyti pakeitimus nacionalinėse prekybos politikose tam, kad sustiprėtų demokratinis matmuo ir Europos parlamentas taptų lygiavertį instituciją kitoms Na, iš tikrųjų, aš irgi mastau panašiai. Manau, kad spraga Lisabono sutartyje yra ta, kad Europos parlamentas neturi darybinių įgaliojimų. Ir manau, kad darybiniai įgaliojimai galėtų būti geras žingsnis į priekį. Kągi, puiku. Komisija, manau, laikosi kitokios nuomonės. Ar jie norėtų tą nuomonę mums išsakyti? Ačiū pirmininkė Žao Vitorino iš politikos koordinavimo ir institucinių santykių grupės e, prekybos generalinė direktorate. Turiu keletą pastabų, tačiau kai kurias jų jau išsakė prieš mane kalbėję kolegos. Taigi noriu pasakyti, kad komisijos vaidmuo bus e, atstovauti valstybėms narėms darybose, taigi mes tikimės bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Ir šis įsipareigojimas buvo labai aiškiai išdėstytas 2015 metais e, paskelbtame komunikate e, prekyba visiems. Komisija įsipareigojo didinti pastangas e, vykdyti informuotą diskusiją valstybėse narėse bei su pilietinė visuomenė. Taipogi buvo įsipareigota reguliariai konsultuoti su nacionaliniais parlamentais ir pilietinė visuomenė prekybiniais klausimais bei aktyviau skleisti informaciją apie prekybą. Dėl to komisija internete skelbia daug medžiagos susijusios su tarptautinėmis dėrybomis prekybos rytyje. Pavyzdžiui, pranešama apie dėrybinius raundus, apie prekybos sąlygas, apie numatomus susitarimus. Ir tai lemia kur kas informuotesnė diskusija. Be to, turime pagrindų susitarimą, pagal kurį Europos parlamentas nedėlsint informuojamas apie darybų eigą. Taigi, dalymas informacija ir viešai, ir su valstybių narių atstovais parlamente ir taryboje, taipogi dalydamas informaciją su INTA komiteto nariais bei su nacionaliniais parlamentais. Komentuojama prekybos politika tikrai įvairiais lygmenimis. Manau, kad labai svarbu, kad E, visi priekybos sustarimai būtų sugrupuojami į atitinkamas kategorijas, sakykime, mišrų susitarimai ir išskirtiniai susitarimai, nes e, šiems susitarimams e, taikomos kitokios sąlygos. Vienas, vieni jų yra prižiūrimi pagal demokratinius principus, kiti ne. Taip pat noriu šiek tiek e, pasak, paminėti e, posėdžių skaičių. Tikrai daug komisija posėdžių yra surengusi, rengiantis e, prekybos susitarimų pasirašymui ir su INTA komitetu nuolat konsultuojamasi ir atliekamas poveikio vertinimas ir manau ir šiuo atveju bus uh, imtasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintume abejonių keliančius klausimus. Ir aš manau, kad mes tokio požiūrio laikomės visoje savo politikoje. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti už konstruktyves pastabas, pažiūrėsim, kaip pavyks jas įgyvendinti praktikoje, e, bet faktas yra tai, kad reikia diskutuoti, reikia aptarinėti šią problemą ir visuomet yra pabrėžiama, kad ryšys su nacionaliniais parlamentais yra svarbus dalykas ir iš procedūros susijusios su CETA mes tikrai daug pasimokėme. Ir aš tikiuosi, kad e, visa tai atsispindės e, mūsų veikloje. Ir reikia pasakyti komisijai, kad e, mes manome, kad interaktyvus vaidmuo yra labai svarbus dalykas. Ir manau, kad tai yra, čia tikrai yra tema diskusijoms. Dėkoju. E, dėl jūsų pranešimą aptarinėsime birželio 19-20 dienomis. E, vėliau aptarinėsime pakeitimus. E, Dėkoju. Toliau 19 darbo atvarkės punktas ir norėčiau visus priminti, kad 20 darbo atvarkės punktas yra labai svarbus. Taigi e, dabar turėtume paskubėti. 19 punktas yra e, klausimas teikiamas žodžiu ir pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėties Bangladeše. Mes jau nekartą aptarėme šią temą, ypač kalbant apie mūsų rezoliuciją dėl tekstilės sektoriaus. Ir e, e, tai prisidėjo prie to, kad situacija Bangladeše dėl pastatų saugumo, dėl gais, e, priešgaisrinės saugos pagerėjo, bet e, vis dar lieka tam tikri iššūkiai. Ir kaip tik e, girdėjome, kad e, tose sritise, kuriuose pagal akord mes e, E, reikalavome glaudesnio bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų ir profsąjungų, e, pavyzdžiui, minimalaus atlyginimo įvedimas, kad tos nuostatos nėra visur įgyvendinamos ir e, kad darbuotojai ne visur turi teisę dalyvauti dėrybose dėl tarifų ir dėl E, ir ne visuomet turi teisę streikuoti. Taigi yra dar ką veikti. Komisija kovo mėnesį e, m, mm, paskatino laikytis GSP ir e, skatinti e, dialogą su darbdaviais ir E, gegužės mėnesį vyks atitinkamas susitarimas, o TDO e, savo metinėje konferencijoje taip pat e, pateiks specialią ataskaitą dėl Bangladešo. Praėjusiais metais mes lankėmės Bangladešė, siekdami ištirti susidariusią situaciją ir e, dėl to galime dabar pateikti klausimą žodžiu ir pasiūlymą dėl rezoliucijos. Ir dabar suteiksime e, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Chairman, thank you. Uh... Ačiū pirmininkė. Bangladešas per 30 metų iš esmės pasikeitė ir galime didžiuotis to, kad ES prekybos politika tas permainas didelė dalimi įtakojo, nepaisant to, kad 60 milijonų gyventojų vis dar gyvena skurde. Vystimasis šalies iš tiesų buvo labai rimtas, ypač tekstilės srityje, kur Bangladešo eksporto apimtis nusileidžia tik Kinijai. Tekstilės pramonė per pastarus finansinius metus joje su generuojama apyvarta siekia maždaug 28 milijardus eurų, todėl būtent šiame sektoriuje e, yra labai daug galimybių įsidarbinti e, skurdžiausiams visuomenės atstovams, ypač moteriams, kurios sudaro daugiau nei 70 procentų darbuotojų. ES tapo didžiausia eksporto rinka Bangladešo tekstilės gaminiams, nepaisant to, kad daugumas pasaulio šalių taiko eksporto muitus e, įvairių audinių importų. ES nusprendė vienašališkai jų atsisakyti, vadovaudamasi bendra lengvatų sistema ir ta bendra lengvatų sistema paskatino vystimasi šiame sektoriu, tačiau ta GSP plus statusas ir jo suteikimas apreipia taip pat ir papildomą atsakomybę, siekiant, kad priekybos politika e, būtų grindžiama vertybėmis ir kad būtų vadovaujamasi bendrais principais susijusiais su darbuotojų ir žmogaus teisėmis. Taip, saugos situacija iš esmės e, pagerėjo, tačiau Grana Plaza e, gamyklos grūtis e, sąlygojo pagristą Europos vartotojų reikalavimą užtikrinti, kad Bangladešė gaminami drabužiai ir audiniai būtų gaminami vadovaujantis ir užtikrinant atitinkamas darbo sąlygas ir darbuotojų teisės, todėl komisija pateikė atitinkamus reikalavimus ir Bangladeše vyko teigiami pokyčiai, daugiau nei 200 prekybos ženklų pasirašė sustarimus dėl saugos gerinimo ir buvo pažadėta išleisti dešimtis milijonų eurų tam, kad būtų pagerintos darbo saugos sąlygos. Palankiai vertiname šias iniciatyvas ir raginame verslą e, imtis e, ir daugiau panašių veiksmų, kurie būtų naudingi tiek jų verslui, tiek įvaizdžiui bei <clears throat> pagerintų Bangladešo konkurencingumą pasaulinėje gamybos grandinė. Sauga ir darbuotojų teisės nėra vienintelis klausimas, siekiant suderinti lengvatinių muitų sistemą su mūsų vertybėmis. E, turiuomenyje masto ekonomika specializacija, nepaisant e, to, kad Bangladešo bendroji ekonomika auga minimali mėnesio alga siekia 60-70 dolerių ir ji nesikeičia nuo 14 metų. Taip pat pastebime kitų neigiamų pokyčių nuo 16 metų gruodžio mėnesio darbuotojai maškai atleidžiami, profsąjungų vadovai yra suiminėjami arba sulaikomi darbo teisų, su darbo teisėmis susijusios reformos nejuda į priekį. Iš tiesų darbuotojų teisų padėtis netgi pablogėjo Bangladešo vyriausybė, privalo e, imtis daugiau veiksmų, garantuodama susirinkimų laisvę, apgindama darbuotojų teisės ir jų teisėtus atstovus. Teisės burtis į profsąjungos turi būti palengvintos, taip pat įstatymai ir asmenys, kurie kovoja su profsąjungomis, turi būti traukiami baudžiamojo atsakomybė. E, už visus šios veiksmus turi prisimti bendrą atsakomybę Bangladešo vyriausybė, privatus sektorius ir tarptautinė bendruomenė, todėl palankiai vertiname susitarimą, kurį pasirašė stambiausi ES verslo subjektai ir prekės ženklai, nes daugiau nei 60 procentų e, Bangladešo e, tekstilės pramonės sektoriuje tas sustimas yra labai svarbus, tačiau reikia imtis veiksmų, kad jis būtų atitinkamai įgyvendintas. Dabar mes pasiekėme kryškelę arba mes turime nusiųsti aiškę žinę Bangladešo vyriausybė visiems suinteresuotiems subjektams dėl būtinybės dėti daugiau pastangų, kad būtų siekiama daugiau pažangos įgyvendinant <clears throat> ES tvarumo susitarimą arba turime aiškiai pasakyti, kad dabartinė prekybos lengvatų sistema jeigu ji nebus suderinama labiau su mūsų vertybėmis, gali būti atšaukta arba peržiūrėta. Taigi, noriu pasakyti, kad anksčiau užsibriežti tikslai dar nebuvo visapuškai gyveninti. Aš noriu, kad Bangladešas ir toliau judėtų į priekį ekonomikos ir e, socialinės politikos augimo keliu, tačiau <clears throat> manau, kad e, šiuo metu mes įgyvendiname tokį bandomąjį projektą, kad galėtume paskatinti ekonomikos augimą ir investicijas Bangladeše. <clears throat> Noriu pasakyti, kad e, reikia toliau skatinti tokį bendradarbiavimą, pagal kurį tekstilės pramonės gamyba būtų orientuota į mūsų vertybės. Todėl mes ir teikiame rezoliuciją, kurioje kreipimus dėmesys į dabartinius trūkumus ir pabrėžime mūsų įsipareigojimą, nekantrai laukia būsimo bendravimo su kolegomis rengiančią rezoliuciją ir tikrai būčiau laimingas galėdamas įtraukti į jos tekstą visas tinkamas nuostatas ir pasiūlymus, kurias į rezoliuciją norėtų įtraukti kolegos. Ačiū už dėmesį. Turime penkias minutės šiam klausimui aptarti, taigi prašau visų nekalbėti ilgiau negu po vieną minutę. Ponas Šuės. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti ponui Karim už įdėtą darbą. Ir norėjau paminėti keletą svarbių dalykų. Praėjo ketveri metai nuo pražutingo incidento Bangladeše. Dvylika tūkstančių žmonių žuvo fabrike ir tūkstančiai žūsta ir miršta nuo profesinių lygų Bangladeše. E, iki šiol. Taigi, aš manau, kad E, mūsų susirūpinimas visiškai teisėtas, turime užkirsti tam kelią ir galime tai padaryti, jeigu numatysime atitinkamus reikalavimus susijusius su darbuotojų darbo sąlygų gerinimu, ypač tekstilės sektorija. Atlikus poveikio vertinimą buvo pastebėta, kad e, situacija pagerėjo, ypač kalbant apie priešgaisrinę saugą. E, taipogi buvo patobulinta aptarti kai kurie kiti aspektai susijęs su sauga. Kol kas e, pažangos, daugiau pažangos galima būtų padaryti mm, darbo teisų srityje. Reiktų sparčiau gyvendinti TDO konvencijas ir gerinti darbo sąlygas, mm, kurti profsąjungas, Dagoje šį mėnesį bus e, susitikimas ir šio susitikimo rezultatai lems, ar Bangladešas ir toliau galės naudotis e, bendraja lengvatų sistema. E, pagal susitarimą viską išskyrus ginklai išskyrus ginklus pirmininkę jau baigiu ir pasakysiu, kad Bangladešui svarbiausia yra toliau daryti pažangą. Rezoliucija puikiai, joje išsakomos pagrindinės mūsų abejonės ir susirūpinimas, nurodomi pagrindiniai iššūkiai ir raginama užtikrinti, kad įsipareigojimai numatyti sustarime turi būti vykdomi, kol sustarimas baigsis. Ir aš manau, kad sustarimas gegužės mėnesį turi būti pratestas. Ačiū. Aš noriu e, pasisakyti kolegos vardu. Pasisakymas e, šiek tiek ilgokas, todėl aš pabandysiu jį, jį sutrumpinti. Tikiuosi, kad neiškreipysiu kolegės minčių e, Kolegė mano, kad e, susitarimas su Bangladeš labai svarbus, kad būtina ir toliau laikytis susitarime numatytų reikalavimų, siūloma plėtoti rezoliuciją, kolegė pritarė rezoliucijai, mano, kad ji labai gera ir pabrėžiama, kad e, tekstelės sektorius yra svarbus ekonominiam ir socialiniam vystimusi Bangladeše, nes paisant su šiuo sektoriumi susijusių problemų mm, e, kritika išsakoma rezoliucijai, trūksta mm, skubesnių veiksmų, tikimasi, kad e, kovo mėnesį mm, vykusių TDO dėrybų rezultatai bus priimti domen, kad mm, generalinių Ample ir Trade direktorato atstovai įsigilins į situaciją Bangladeše, bet to reiktų imtis priemonių, jeigu Bangladežas ir pramonės atstovai negyvendins TDO reikalavimų. Taigi rezoliucija yra nebloga, tačiau kolegė mano, jog reiktų aiškiau suformuoti savo uh, E, reikalavimus dėl galimų priemonių, kurių reiktų imtis, jeigu nebūtų daroma atitinkama pažanga Bangladeše. Ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, esu nustebusi dėl pono Karimo švelnaus pasirinkto tono šiame pranešime. Prieš ketverius metus įsigaliojo tvarumo sustarimus, tačiau mes matome, kad yra labai daug trūkumų įgyvendinant Bangladeše, nevyriausybinės organizacijos neturi galimybių veikti, darbuotojai fabrikose dirbantis neturi teisų, tinkamų jų darbo atlyginimas yra labai žemas, minimalus atlyginimas siekia 61 eurą per mėnesį. Taigi paprasčiausiai gėda, kad žmonės dirbantys iš tokius varganus pinigus gamina mums drabužius. Buvo pasinaudota Bangladeše gruodžio mėnesį surinktų visuotinių streikų tam, kad e, vyriausybės atstovai galėtų, struktūros galėtų suimti profsąjungų vadovus. Mes turime kritiškai vertinti situaciją ir e, Europa, manau, taip pat nedavė pakankamai pastangų, kad pakeistų e, situaciją, nes mūsų įmonės, kurios užsako darbužių gamybą Bangladeše, nepakankamai informuoja mūsų piliečius apie uh, toje šalyje dirbančių žmonių darbo sąlygas, todėl palankiai vertinu pasiūlymus įtraukti atitinkamas nuostatas dėl darbo sąlygų ir vertybių pasirašant prekybos sustarimus su tokiamis šalimis kaip Bangladešas. Sandra, labai trumpai. Komisijos atstovė. Labadiena, noriu padėkoti visiems, ypač Europos parlamentui, kuris pademonstravo savo paramą mūsų pasiūlymams, kurie, manau, yra naudingi ir e, padės mums pagerinti e, situaciją ir mes, manau, mūsų pasiūlymai, manau, pasieks tikrai visus interesuotų subjektų ausis ir noriu Jums už tai nuoširdžiai padėkoti, noriu padėkoti ponui Karimui už rezoliucijos projektą. Manome, kad šis rezoliucijos projektas yra tolygus, nes jame atkreipimas dėmesys į tai, ką visi suinteresuoti subjektai turi daryti, privatus sektorius, tarptautinė bendrovė, tačiau taip pat ir Bangladešo vyriausybė, kuriai tenka pakankamai svarbus vaidmuo šioje dėlionėje. Aš noriu pasakyti, kad šioje srityje bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra pavyzdinis. Norėčiau, kad jis ir toliau taip tęstusi, apriektų ir daugiau sričių, nes e, ta nuosekli pozicija iš tiesų yra labai naudinga, kaip buvo minėta išvadose, mes turime pasiūsti aiškę žinę, aišku signalą tam, kad jie suvoktų, ko iš jų tikimės. Mums yra labai svarbu, kad e, šioje rezoliucijoje nebūtų kalbama apie visus susijusius klausimus ir aspektus, kad būtų kalbama apie esmę ši tema yra e, prioritetinės svarbos tiek jums, tiek mums. Mes manome, kad Bangladešo vyriausybė turi spręsti dar neįspręstus klausimus, ypač susirinkimų laisvės klausimus, kelia daug galvos skausmo, taip pat galimybės, galimybės dėrėti dėl kolektyvinių darbo sutarčių. Ir aš manau, kad mes e, turėtume ir toliau tęsti savo e, paramą <clears throat> ir veiksmus, netgi pasibaigus nustatytiems terminams. Kalbant apie verslo elgesio kodeksą, šiuo metu yra gyvenimas projektas su tarptautinio darbo organizacija. Mes norime vykti į Bangladešą, skatinti dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų, vyriausybės struktūrų. Tai yra labai svarbu, taip pat yra labai svarbu spręsti klausimus susijusius su pirkimais ir čia mes taip pat negalime nusiplauti rankų. Mes reguliariai keliame klausimą beveik kiekvieną dieną susijusi, e, bendraudami su savo partneriais Bangladeše, tai yra klausimai susijęs su e, susirinkimų, būrimus į profsąjungas, teisę ir laisvę kolektyvinėmis darbo sutartimis. Tai yra prioritetiniai klausimai. Mums taip pat noriu pasakyti, kad aš kaip pritariu jūsų išvadoms dėl vertybių mes negalime taikyti lengvatinių muitų, nežinodami, ką už tai gausime mainais, tačiau turime labai aiškiai pasakyti, kad Bangladešo valdžia savo pažadų mums duotų neįgyvendina. Jeigu nebus įmasi konkrečių veiksmų ir mes atimiausiu metu tą pamatysime, ar jų imamasi ar ne, ir jeigu nebus imamasi, tai turėsime imtis tam tikrų žingsnių, e, galbūt patvirtiname reglamentą, pagal kurį bus pradėti taikyti muito mokesčiai Bangladešui, ponas Karim kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti visiems už pareikštas mintis ir komentarus. Du aspektus norėčiau trumpai pakomentuoti, kuomet kalbame apie gamintojus, ypač e, tekstilės pramonės gamintojus Bangladeše, ypač komisija čia e, pristatė tokią poziciją, kad pirkimų kaina yra tokia konkurencinga, kad e, praktiškai gamintojai teigia, kad pardavėjai iš jų įsigyja, gaunasi už tokią kainą, e, už kurią jie jau nebeturi jokių galimybių įgyvendinti keliamus reikalavimus. Taigi turėtume pagalvoti apie galimybę Bangladešo gamintojams užtikrinti arba steigti prieigą prie tam tikrų finansinių šaltinių, kad jie galėtų įgyvendinti mūsų keliamus reikalavimus. Noriu padėkoti kolegoms už mintis ir pasiūlymus. Galbūt e, šioje stacijoje galėčiau prisiminti mano mokytojų komentarus, e, kai mokykloje rašydavau rašinius, kai sakydavau, kad karimas padirbėjo neblogai, tačiau galėtų dar geriau pirmininkas, e, negaliu patikėti, kad taip iš tiesų buvo. Priimsime sprendimą dėl šio klausimo e, rytoj, o e, penktadienį 12 valandą balsuosime dėl rezoliucijos. Pastiem dabar tvarės klausimą turime 20 minučių, turime du svečius, klausimas yra pakankamai paprastas ir aiškus, ar Šrilankai reikėtų suteikti bendros lengvatos sistemos plus statusą ar ne. GSP plus. Taigi turime du e, svečius, ponas Kynon, analitikas ir projektų vadovas e, Šrilankoje vykdomų projektų ir Dabar jam pirmiausia išteiksiu žodį, o po to kitas mūsų svečius prašės kalba neįsijungęs mikrofoną arba jis neveikia. Thank you very much. It's a pleasure and an honor to be here. Um, five minutes is a bit. Uh... Dėkoju. E, truputį per mažai laiko, penkios minutės, bet pabandysiu pasakyti, Šri Lanka e, yra e, šalis, kurioje e, grėsmė demokratijai vis dar egzistuoja ir ES e, pažadėjo palaikyti Šrilanką vykdant reformas. Ir visų pirma, buvo nuspręsta atsižvelgti į Šrilankos prašymą dėl bendros lengvantų sistemos plus taikymo. ir e, e, komisija nusprendė tą padaryti, jeigu nebus nusižengimų 27 nuostatoms dėl žmogaus teisių. Ir Šrilanka iš tiesų pasiekė tam tikros pažangos, tačiau yra tam tikrų trūkumų, kuriuos e, nustatė e, e, kovos su kankinimais komitetas E, žmogaus teisų vyriausias įsigaliotinis ir yra jau dešimtmečius vykdomi žmogaus teisų pažeidimai e, Šrilankoje. Ir e, kol kas mes nematome, kad stiprėtų ir teisinė valstybė. Ir e, iš tiesų du pagrindiniai trūkumai Šrilankos yra tokie 2010 e, metais buvo konstatuota, kad Šri Lanka nesilaiko tarptautinių konvencijų, e, ypač dėl kovos su kankinimais. E, tuomet 2010 metais Šri Lanka žadėjo išspręsti šituos klausimus. Ir pažadėjo vykdyti baudžiamojo persekiojimo reformą. E, ir aš manau, kad e, iki šiol Šrilankai dėje nepavyko įgyvendinti tų re, e, reformų. Ir paskutinis kovos su terorizmu aktas, kurį norėtų įgyvendinti vyriausybė ir paversti jį įstatymu, buvo pateiktas tik tai porą dienų iki balsavimo parlamente ir jame yra e, labai e, daug problemų. Yra labai platus terorizmo e, apibrėžimas, pagal kurį galima areštuoti disidentus, galima, pavyzdžiui, nusikaltimu paver, pa, paversti atitinkamos informacijos rinkimą ir taip toliau. Ir e, e, taip pat E, e, taip pat yra tam tikrų trūkumų e, akte susijusiame su baudžiamojo proceso e, re, reforma. Ir būtent tai yra tos dvi e, didžiausios problemos Ir e, tai rodo, kad Šrilanka nesprendžia e, esminių klausimų, kuriuos buvo e, iš, iškėlus, iš, iškė, iškėlęs e, žmogaus teisų vyriausias įsigaliotinis. Ir, ir taip pat bando įteisinti naujas nuostatas, kurios taip pat kelia grėsmę. Ir e, ta teismų sistema e, darosi dar pavojingesnė, ypač grėsmė kyla ir e, teisininkams. E, taigi, atsižvelgiant iš tas dvi problemas, galima pasakyti, kad nebuvo pasiekta jokios pažangos ir, ir e, tie klausimai, kurios, tos problemos, į kurias atkreipė dėmesį e, Europos komisija, jie e, nebuvo sprendžiami. E, pavyzdžiui, nėra jokios liudi, liudytojų apsaugos, aukų apsaugos, nėra atitinkamo baudžiamojo persekiojimo ir e, nėra e, atitinkamos sistemos, kuri e, padėtų ieškoti dingusių bežinio žmonių. Taip pat yra daug problemų su pačiu teisminiu procesu. Ir e, nauji e, teisės aktai dažniausiai primami už uždarų e, durų. Ir e, nacionalinė žmogaus teisų komisija tik tai per internetą sužinojo apie, apie atitinkamus naujus teisės aktus. Ir e, tokiu būdu yra pažeidžiamos pagrindinės teisės. E, ir e, tai, kad atitinkami teisės aktai e, yra, e, yra e, rodomi, pavyzdžiui, Europos komisijoje, nerodoma, nerodomi vietos e, žmogaus teisų komisijai, tai rodo, kad Šrilankai e, nerūpi vietos žmonės. Ir manau, kad komisijos e, e, prašymas įvesti nuolatinį stebėjimo procesą yra tikrai pagristas. Ir e, ir e, jeigu bus taikoma BLSL plus e, sistema, tai tuomet e, ar bandys ką nors keisti ir gerinti Šrilankos vyriausybę. Dėkuoju uždėmesi. Ambassador, also five minutes, please. Thank you, uh, distinguished... Ačiū. Um, Pirmininkė, Europos parlamento narė, aš pabandysiu kalbėti kiek įmanoma greičiau. E, galiu pasakyti, kad Šri Lanka nori laikyti žmogaus teisų nuostatų ir užtikrinti išrenkų žmonių gerovę. Po rinkimų 2013 metų e, išrinktieji tautos atstovai pažadėjo Šri Lanko žmonėms e, taiką ir bendradarbiavimą su visais suinteresuotais veikėjais, įskaitant ir pilietinę visuomenę, siekiant užtikrinti žmogaus teisų viršinybę, teisės viršinybę ir nebaudžiamumo naikinimą bei mm, užtikrinti visų Šrilanko žmonių gerovę. Jungtinių tautų tautų žmogaus teisų taryboje Ženevoje Šrilankos atstovai prieš dviejus metus įsipareigojo įgyvendinti 30 e, straipsnį ir surenkti kitą jungtinių tautų konferenciją žmogaus teisų klausimais po dviejų metų. Taigi mes norime siekti tvarios taikos ir ekonominės gerovės visom, visai mūsų šaliai. Ir mes džiaugiamės, kad visos 28 ES šalis prisijungia prie mūsų siekių. Pastaraisiais metais Šri Lankos bendradarbiavimas su ES tapo vis glaudesnis, mes turime bendrų reikalų komisija, turime darbo grupę susijusią su ekonominiais santykiais, prekyba, redmisija ir žmogaus teisėmis bei teisės viršėtime. Šios grupės buvo sukurtos prieš keliarius metus. Taipogi dirbame su redmisijos klausimais ir mm, koordinuojame savo veiksmus šioje srityje. Pastaraisiais mėnesiais nemažai parlamento narių lankėsi Šri Lankoje ir e, vykstant įvairioms delegacijoms į Azijos šalis. Ir visai neseniai dešimties Šrilankos parlamentarų delegacija lankėsi Europos parlamente siekdami užmėgsti dvi šalius ryšius. Taigi ES yra labai svarbi Šrilankai ir šie apsilankinimai parodo Šrilankos atvirą nusiteikimą ir pasiryžimą sekti ES e, numatytas procedūras ir laikytis įsipareigojimų bei reikalavimų. Mes tikimės, kad bendradarbiavimas teigiamai prisidės prie siekio plėtoti žmogaus teises bei tvarę uh, plėtrą Šrilankoje. Šrilanko žmonės išgyveno sunkius laikus, tačiau padarėme nemažą pažangą. Dar daug lieka nuveikti, sustiprinti savo institucijas, vykdyti konstitucinės reformas, siekti pažangos. Mūsų vyriausybė bando išklausyti visas pusės, e, nagrinėja visus pranešimus, renka informaciją ir imasi visų reikalingų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad Šri Lanka yra valstybė, kuri būtų vieninga, demokratiška ir e, besilaikanti žmogaus teisės principų. ES parlama labai yra naudinga šiuo atžvilgiu po konfliktų Šri Lankoje tikrai trūksta būstų ir trūksta paramos. Šri Lanka bendradarbiauja su pilietinės visuomenės organizacijomis, nevyriausybinės organizacijomis ir jungtinėmis tautomis, siekdama įspręsti sukurtas problemas. Šri Lankos vyriausybė kartu su ministrų kabinetu stengiasi įtraukti į savo veiklą visas regioninės ir vietos institucijas bei suinteresuotas pusės. Be to, tūkstantmečio tikslai lieka vieninu iš Rilankos prioritetų siekiant ekonomininkas pažangos. 2017 metai yra skurdo mažinimo metais Rilankoje ir ministrų kabinetas patvirtino atitinkamą skurdo mažinimo programą siekiant Um, pagerinti ekonominę plėtrą. Taigi Šrilanka yra užsibrėžusi ambicingus tikslus ir siekia bendradarbiauti tarptautinių vietos ir nacionalinių lygių siekiant užtikrinti tvarę plėtrą. Be to norime stiprinti pagrindinės e, žmogaus teises, kaip ir būtina daryti laisvoje ir demokratiškoje šalyje. Taip pat mes e, bendradabavime e, su pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijomis padedame konflikto aukoms ir uh, toliau siekiame bendradarbiauti su ES institucijomis, vykdyti atvirą ir konstruktyvų dialogą, įgyvendiname žmogaus teises ir todėl prašome ES institucijų, taip pat ir parlamento, prisidėti prie Šrilankos darbo šioje srityje ir padėti Šrilankai kovoti su likusiais iššūkiais sutaikinimo darbo atvarkėje. Ačiū. Ačiū ambasadoriui. Dabar po vieną minutę steiksime kolegoms. Pirmasis ponas Karim. Kadangi kolegos Filnerio nėra, jis paprašė manęs pristatyti tiek jo, tiek savo poziciją, galbūt suteiktumėte man papildomai 30 sekundžių, tai būčiau dėkingas. Kolegos, privalome užtikrinti kad tie bendrėjai kriterijai, kurie yra taikomi kitiems, būtų taikomi ir Šrilankai. Sausio 11 dieną komisija rekomendavo vėl suteikti Šrilankai GSP plus statusą. Komisija teigia, kad šalis ne tik atitinka svarbiausius kriterijus susijusius su 27 konvencijomis ir pažeidžiamumu, tačiau e, taip pat pat e, buvo išspręsti klausimai, kuriuos atkreipė dėmesį komisija prieš tai, kuomet buvo tas statusas atimtas. GUE frakcija pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos ir plenarinėje sesijoje praėjusią savaitę balsamo rezultatai buvo labai aiškus. Šrilankos vyriausybė pritarė naujam pagrindų susitarimui dėl kovos su terorizmu, jis pakeis ankstesnį teisės aktą ir e, tas teisės aktas bus patvirtintas Šrankos parlamente. <clears throat> Po e, numatytų diskusijų galbūt galėtumėme iš ambasados gauti daugiau informacijos šiek tiek apie tą naują kovos su terorizmu teisės aktą, kaip suprantu, kad pagal naują teisės akto projektą terorizmo apibrėžimas yra toks pats, koks yra pripažįstamas tarptautiniu mastu jungtinėse tautose ir e, taip pat e, numatyta galimybė įtarmiems turistams e, taip pat pasinaudoti ir advokatų paslaugomis. Taigi, nepaisant to, kad pažanga yra vykdoma pakankamai lietai, Šlankos vyriausybė yra pasirengusi vykdyti tautinius įsipareigojimus. Ir demokratinių reformų vykdymui vyriausybė savo darbo atvarkė skiria pakankamai dėmesio, tačiau procesai juda į priekį lietai dėl uh, valdančios koalicijos vidaus problemų. Gegužės mėnesio 20 dieną galbūt e, bus priimti atitinkami sprendimai, tačiau nepanašu į tai, kad e, parlamento pozicija turėtų keistis šiuo metu. Pirmininkas turime šešias minutės vertimo laikas yra ribotas, tokia yra tikrovė žodis Davido Martino, kalbėsiu trumpai, kad frakcijos vardu galiu tik aiškiai pasakyti, kad socialistai ir demokratai mano, kad e, trūkumai susijęs su žmogaus teisėmis Šrilankoje yra akivaizdus, nepaisant to, kad mes beveik norėjome atmesti rezoliucijos projektą praėjusią savaitę, tačiau nusprendėme pripažinti, kad šalies vyriausybė daro žingsnius, kuklius žingsnius, kad situacija pagerėtų, kadangi esame pažangi frakcija, mes manome, kad GSP plus statuso suteikimas galėtų tapti atspirties tašku stiprinant dvišalį bendradarbiavimą ir Šilankos vyriausybė neturėtų šios statusų sutikimo vertinti kaip e, tam tikro aklo pasitikėjimo kredito e, ir negalvoti, kad viskas jau padaryta. Galima dabar sėdėti sudėjus rankas, taigi komisija nori paraginti, kad ji griežtai stebėtų Šrilankos daromą pažangą ir E, galėtume pateikti savo pasiūlymus dėl to, kokiuose srityse tą stebėsiną reikėtų stiprinti. Taip pat e, Šrilankos vyriausybėje, vyriausybėje turime priminti, kad 2010-aisiais mes atitinkamą sustarimą dėl GSP plus statuso suspendavome ir esame pasirengę vėl tą padaryti. pirmininkė, e, sako ponė Minė, aš kalbu taip pat kolegės Sančios vardu. Su frakcija, e, tiksliau, praėjusią savaitę buvo nubalsuota prieš rezoliuciją, kurią mes teikime kartu su e, Lola Sančios. Mes esame įsitikinę įsitikinę tuo, kad Šilanka padarė didžiulę pažangą, tačiau šalyje vis dar esama nemažai problemų, kai kurios jau buvo paminėtos prieš kelias savaitės. Balandžio viduryje kolega Sančias lankėsi Šilanką, kalbėjomės su nemažai darbuotojų, profsąjungų atstovų, vyriausybės atstovų, kitų visuomeninių organizacijų atstovais. Konstatavome, kad 87-oji Tartautinės darbo organizacijos konvencija yra pažeista ir tai yra dėl teisės, dėlės dėl kolektyvinių darbo sutarčių ir burtis į profsąjungas, taip pat žmogaus teisų e, komisaras savo ataskaitoje mini e, kovotojų žmogaus teisės bauginimus, komisijos vykdomus e, kankinimus, taip pat girdime nerima kelčių pranešimų apie Tamilų persekiojimą ir LGBTI persekiojimą. Tos viešnagės metu mes e, <clears throat> pamatėme ir išgirdome labai daug pažadų, kurie turėtų pagerinti E, Šrilankos gyventojų teisę, taigi dabar turime labai atidžiai stebėti ir kontroliuoti, kad nebūtų sukčiaujama, būtina užtikrinti galimybę visiems patekti laisvos prekybos zonas Šrilankoje ir užtikrinti, kad e, naudos iš GSP statuso suteikimo gautų Šrilankos gyventojai, o ne tarptautiniai investuotojai. Pirmininkas prašo kalbėtoje baigti savo pasisakymą. Pone Lohbilė žodžiu. Ačiū. Su žmogaus teisų pakomitečio narė ir aš taip pat norėčiau išgirsti rekomendacijas apie tai, kaip tinkamai vykdyti stebėsiną. Kaip supratau, prekybos generalinis direktoratas jau yra parengęs atitinkamą sąrašą, kurio pasidalino su Šilankos vyriausybė, ten kaip pasdėmėsis į sritis, kuriuose būtina siekti daugiau pažangos, mes galėtume uh, tą sąrašą taip pat gauti ir galbūt įtraukti į mums papildomai rūpimus klausimus, pavyzdžiui, susijusius su žemės nusavybės teisė, nes nemaža dalis žemės šiuo metu yra e, kariškių nusavybėje arba kontroliuojama. Pone Lamer žodis. Ačiū. Aš e, noriu pasakyti, kaip e, delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis vadovė. Dauguma iš mūsų esame nusivylę tuo, kad Šrilankoje nebuvo pasiekta apčiuopiama pažanga ir nedaug pažadų buvo paversti teisės aktais. Po to, kai pradėjo dirbti nuo šalies valstybių, mes suprantame, kad jis susidurime su tam tikromis problemomis ir taip pat matome, kad pilietinė visuomenė sieja didžiulės viltis su tais busimais pokyčiais, kurie turėtų įvykti. Mano frakcija e, taip pat pritarė tiems nuogastavimams, e, kuriuos e, minėjo Davidas Martinas, tačiau taip pat manau, kad turėtume rimtai vertinti uh, ir užtikrinti tą stebėsiną, įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į stebėsinos procesą tam, kad tam tikros konvencijos į e, CCPR, pavyzdžiui, būtų tinkamai įgyvendinamos ir e, e, tokiu būdu įvyktų tie pokyčiai Šilankoje, kurių mes norime. Ar ponas Kylan galėtų mums pristatyti savo mintis dėl stebėsimus ir dar komisijos nariai. E, tai steiksime žodį, kad atsakytų į ponios Lagbilė klausimus, dar pono Begin nori vieną minutę pakalbėti. Grazie, prezidente. Ehm, per quanto riguarda appunto... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl BLS plus e, taikymo Šrilankai. Paprastai e, mes pasisakome už šią priemonę, nes ji padeda skurdžiai gyvenančioms e, šalims, bet kalbant apie Šrilanką, kurioje vyko karas, kur yra daug žmogaus teisų pažeidimų ir kur dar ir pastaraisiais mėnesiais E, jungtinės tautos e, pateikė e, skaičius, kurie, pagal kuriuos matome, kad daugiau nei 40 tūkstančių žmonių buvo nužudyta. Taip pat reikia kalbėti apie dingusius bežinios karo metais, apie žmonės, kurie buvo priverstinai išvaryti iš savo uh, E, iš savo gyvenamų vietų, e, apie tai, kad buvo konfiskuojama žemė ir taip toliau. Todėl čia priklauso ne nuo, ne, iš tiesų viskas priklauso ne nuo požiūrio, ar e, stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia. Mes tiesiog matome, kokie yra pažeidimai ir atitinkamai balsuosime. Dėkoju. Dabar jums skiriama viena minutė dėl e, stebėsenos. E, iš tiesų mes pateiksime savo ataskaitą, kurioje bus išsamesnė informacija Europos komisija turėtų dirbti šiek tiek sistemiškiau, bendradarbiauti su atitinkamomis organizacijomis, kurios vykdo stebėsenos e, procesus Šrilankoje. Taip pat, man atrodo, jos e, Europos komisija turėtų e, aktyviau padėti Šrilankos žmogaus teisų komisijai ES turėtų e, daryti spaudimą Šri Lankos vyriausybė, kad jį didintų savo e, pajėgumus ir e, vykdyti atitinkamus įsipareigojimus. Taip pat komisija turėtų bendradarbiauti su ta žmogaus teisų komisija, nors jį šiuo metu yra ir, ir silpna, bet manau, kad ji turėtų atrasti kažkokį būdą, kaip galbūt ir finansiškai padėti stiprinti tos komisijos pajėgumus. Ir taip pat yra svarbu kalbėti ir apie informaciją, ir apie e, pilietinės visuomenės įtraukimą. Dėkoju už trumpą atsakymą, o vėliau gausime išsamų atsakymą, ar ne? Taip. Toliau klausimas dėl sąrašo, e, kuriuo remiasi komisija, ar mes jį galime gauti. E, tai yra e, sąrašas susijęs su e, dialogu dėl žmogaus teisų e, klausimų. Tai nėra sąrašas susijęs su BLS. Mes e, išsiųsime visoms suinteresuoto šalims atitinkamą laišką ir galbūt tai yra tas sąrašas, aš tiksliai nežinau, apie kokį sąrašą jūs kalbate. Dėkoju. E, gavote patarimus, kaip reiktų vykdyti stebėsenos procesą. Tikiuosi, kad jūs taip ir dirbsite. E, dėkoju e, mūsų svečiams, dėkoju ponai ambasadoriui. Baigiame mūsų diskusijas dėl BLS plus taikymo Šrilankai. Sustiksime rytoj 9 valandą.